Chiedo ai colleghi di prendere posto. Mėly kolegos, prašau sėstis. Così possiamo proseguire nei lavori dell'Aula. Do il benvenuto. Turime tęsti darbą, kuris suplanuotas šį vakarą. Norėčiau pasveikinti ponę Federiką Mogerinį šioje salėje. nebuvo pateikta prašymų dėl balsavimo, dėl pataisos susijusios su e, darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnio ketvirtąją dalimi, taigi ta pataisa laikoma patvirtinta. Teskime darbą pagal darbo tvarkę. Komisijos vicepirminkės